Labas rytas. Labas rytas komisijos narė. Kolegos, posėdį pradedame. Pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas - pono Vos pranešimas - autorinės teisės bendroje skaitmeninėje rinkoje. Prieš nedelsdama e, suteikdama žodį pranešėjai, kaip ir visos diskusijos, noriu pabrėžti, kad ši diskusija yra labai reikšminga, labai svarbi. Todėl prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta, kad uh, liktų laiko spontaniškiams pasisakymams kolegoms, kurie nėra įrašyti kalbėtojų sąrašus. Toliau suteikiu žodį komisijos na, e, pranešėjui ponui Vos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, kolegos. Išsijungi kalbėti mikrofonas. Taigi šiandieną svarsime esminį klausimą. Tai yra, e, kokiu mastu nusavybės savoką galima perkelti į skaitinį kontekstą. Ar norime apsaugoti mūsų nuosavybę taip, kaip likščiol tai buvo daroma ir apskritai tebe galiojo nuosavybės teisė, o kam, jei ne, kam kainuoja nuosavybė, ar norime sukurti pagrindą internete tam, kad ir internete nuosavybė būtų vagiama. Štaigi į šį klausimą šiandieną turime įsigilinti. Taip pat turime pagalvoti, kaip e, užtikrinti pusiausvirą tarp nuomonės laisvės ir apsaugos nuo nuosavybės, kaip minime, turinėje e, erdvėje vogimo. Taigi, ar viską galima leisti, ar vis dėlto užtikrinsime vertės apsaugą. Žinau, kad visos diskusijos yra pirmiausia susijęs su garsiuoju 13 straipsniu ir visi tikriausiai tai sustelks. Tačiau vis dėlto prieš tai norėčiau pareikšti savo nuomonę ir dėl kitų šios direktyvos aspektų. Taip, mes pirmiausia norime užtikrinti moderną nu, komercinį tekst, modernę komercinį tekstų ir turinio gavybą. Ir aš manau, kad e, ši direktyva užtikrins šią galimybę. Be to, be 12, per 12 straipsnį sudarome galimybę ir tam, kad Repobel teisingumo teismo sprendimas sudarys susijusiams šalims e, užtikrinti pusiausvėrą tarp e, knygų autorių ir leidyklų. Galvokime apie uh, atlikėjus, menininkus uh, ir 14 straipsnėje uh, sudaryta galimybė užtikrinti geresnį uh, santyki tarp meninkų, atlikėjų ir at, leidyklų, išvengiant būtinybės kreiptis į teismus. Taigi šis santykis taip pat bus patobulintas. Toliau 11 straipsnis. Jame numatyta štai kokia galimybė. Mūsų spaudos leidyklos turės geresnę teisų apsaugą. Na, Taip, e, kaip jos elgsis su teisė, tai galiausiai bus jų prerogatyva, tačiau taip užtikrinta, kad e, jų padėtis nebus prastesnė negu platformų, nes e, pas, per pastruosius keletą metų tiesiog jau susiklosti taip, kad tai, kas pasiekima internete, laikoma nemokamu turiniu ir to pasiekoje leidyklos negali uh, apsaugoti savo teisų toliau dėl 14 straipsnių, nes iki buvo atkreiptas dėmesys iš tai, kad reikalinga tokia apibrieštis, pagal kurią į 13 straipsnį patenka tik tais tos platformos, kurios gerai žino, kad naudojasi kitų kitiems priklausančių turinių ir iš to daug pasipelno. Todėl svarbiausia pagalvoti apie techninius sprendimus, tų platformų atveju, kurios leidžia atsisiųsti, ką tik tais nori. Kaip užtikrinti, kad šios platformos turėtų atsakomybę ir prievalę tinkamai elgti su kitiems priklausančia nusavybė ir ją gerbti. Būtent tai turime įsigilinti. Taigi sukūrėme gerą darbinį pagrindą tam, kad būtų suteikiamos tinkamos nuorodos gairės valstybėms narėms, kaip įgyvendinti visas šias nuostatas. Taigi aš manau, kad tai yra tinkamas kelias žengti į priekį ir užtikrinti tinkamą pusiausvyrą e, tarp nuomonės laisvės ir nusavybės teisų skaitmeninėme laikmetyje. Dėkoju. Ačiū, dabar suteiksiu žodį vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto atstovui ponui Dantį. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos e, narė, kolegos. Aišku, kad reikia reformuoti Europos autorinių teisų sistemą dėl skaitmeninės revoliucijos, tai yra savaime suprantama. Šioje direktyvoje yra numatyti principai, kuriuos parlamentas bėgant metams daug kartų patvirtino. Ypač dažnai buvo kalbama apie platformų atsakomybę, apie didesnę lygybę e, ekonominėje arenoje e, Pastarosiomis dienomis žiniasklaidos atstovai bandė nukreipti dėmesį dėl dviejų šiandien aptarsiamų problemų. Šioje direktyvoje nebus numatyta cenzūros, nebus ribojama lais, internetinė laisvė, neturėsime įtakos ir mažų ir vidutinių įmonių galimybės skleisti e, nepelno siekiančią informaciją. E, Šiandien yra nepaprastai daug dezinformacijos ir kas po ją glūdi, ogi tų žmonių, kurių nori, kad tinklas būtų nevaldomas interesai. Jie nori, kad jūs dominuotų tik jų didelės plačios platformos. Todėl naujos taisyklės turėtų numatyti sąžiningai atlyginimą autoriams ir kuriejams, kurie sudaro Europos kultūros stuburą ir mūsų ekonomikos e, esminę dalį. Ačiū. O dabar aš suteiksiu žodį komisijos nariai Gabriel, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pranešėjau, gerbiami šešėliniai pranešėjai, Europos parlamento nariai. Visų pirma, aš norėčiau visiems padėkoti už konstruktyvę diskusiją, kuri vyko bėgant pastariesiems dviejiems metams, dviem su pusė metų. Autorių teisų direktyva yra labai svarbus mūsų bendrosios skaitmeninės rinkos direktyvos elementas. Todėl Europos komisijos vardu galiu pareikšti pasitenkinimą dėl e, preliminaraus politinio susitarimo šios, dėl šios svarbus dosie. Gerbiami parlamentarai, mes kalbame apie Europos kultūros esminį momentą. E, skaitmeniniai kultūrai reikia gynybos, mes turime apginti Europos vertybės naujoji autorių teisų direktyva leis pasiekti bendrojo tikslo Tai yra, mes galėsime suderinti autorių teisę su 21 amžiaus poreikiais. Direktyva bus naudinga tiems, kurie e, stengiasi, kad Europos vertybės išliktų tokios, kokios yra. Autoriai, e, aktoriai, žurnalistai, e, spaudos atstovai, filmų, muzikos kuriejai, skaitmeninių paslaugų tiekėjai, mokslininkai, bibliotekos ir daugelis kitų bus to patenkinti. E, mes suprantame, kad turime apginti ir spaudą, ir kūrybinį sektorių. Mes turime kalbėti apie dirbtinį intelektą. Tokiu būdu Europos kultūros paveldas bus lengviau prieinamas Europos piliečiams. Na ir galiausiai, pirmą kartą ES teisės aktuose pavieniai kūrėjai e, bus apginti, jiems bus numatytos specialios nuostatos, kurios sustiprins jų dėrybinės pozicijas ir jie galės e, gauti deramą atlyginimą. Gerbėm parlamento nariai, visi autoriai, visi veikėjai mus stebi ir ES, jie tikisi, savo pažadų turi laikytis. E, jeigu kuriejai turės daugiau galimybių, mūsų kultūra išgyvens, mes turime geriau aprūpinti žurnalistus, suteikti jiems daugiau galimybių, taip galės mūsų demokratija išgyventi. Mes tikimės, kad politinis susitarimas, kuris yra prieš jūsų akis, yra subalansuotas, bet ir ambicingas. Jis suderinta skirtingus e, interesus ir iššūkius, kurie ir kiti autorinių teisų turėtojai e, gaus deramą atlyginimą. Poveikis paslaugų tiekėjams išliks e, proporcingas ir vartotojai bei žodžio laisvė bus apsaugota. Galų gale noriu paminėti, kad Europos komisija paskelbs deklaraciją apie sporto renginių organizatorių padėtį. Ir ta deklaracija papildys direktyvos įgyvendinimo tekstus. Ir e, tai bus papildyta teisė kūrinė rezoliucija. Taigi aš labai norėsiu dabar išklausyti jūsų nuomonių ir esu pasirengusi nuolat jūsų klausytis, e, nuoširdžiai tikėdamėsi, kad remdami autorių teisų direktyvą mes visi kartu galėsime duoti tvirtą signalą mūsų visuomeniai, mūsų kuriejams, autoriams, kad mes giname savo vertybės. Ačiū. Thank you, Commissioner. And I'll give the... Ačiū komisarė. Dabar vieną minutę ponui Krasnodepski pramonės komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Autoriaus teisų direktyva yra būtina. Mes visi suprantame, kad jos reikia. Kai buvo patvirtintos elektroninės prekybos, kai buvo patvirtinta elektroninės prekybos direktyva, viskas tiko, bet dabar jau praėjo daug laiko ir panašu, kad dabar yra iškraipama rinka. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas yra visiškai aišku, bet iš tikrųjų ši direktyva tapo mūšio lauku. Vienoje pusėje yra didžiulės įmonės, didžiulės korporacijos ir abi pusės, tiek leidėjai, tiek elektroninės prekybos gigantai manipuliavo žmonėmis, kurie dėja tapo šantažo aukomis. Yra mokslininkų, švietėjų, teatro režisierių, muziejų darbuotojų, kuriejų, kurie labai laukia situacijos sprendimo, tačiau atrodo, kad niekas jų neminė. Panašu, kad parlamentas negali priimti jokio logiško žingsnio ir reikėtų atidėti klausimą kitai kadencijai. Ačiū. Na dabar kultūros ir švietimo komiteto vardu pana Žilio. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. E, viskas jau buvo pasakyta. Giriant šį tekstą ir aš pats e, galiu tam pritarti, man atrodo, kad iš tiesų išlieka tik vienas klausimas. Kam šis balsavimas reikalingas Europai? E, visų pirma, mes supraskime, kad Europa yra lyderė skaitmeninės e, e, skaitmeninės kultūros srities gynimas požiūrių pasaulyje. Ir dabar mes turime kelti klausimą, ar mes išliksime tokie lyderiai, ar mes apleisime šią sritį. Mes suprantame, kad trilogas nėra tekstas, kuriame galima išsirinkti tik tai atskirus elementus, galime primti arba viską, arba nieko. Ir mes turime suprasti, kad e, pasinau, kad naudingas šis tekstas e, e, nebus nei kuriejams, nei piliečiams. Ši, jis bus naudingas tik stambiams interneto platformas, nes šiandien internetas yra Tik tai e, atvira platforma ir vartojimas nėra ribotas ir šiandien e, per pietus, kai balsuosime, mes turėsime išspręsti tik vieną klausimą. Ar platformos neša atsakomybę piliečių atžvilgių? Taip ar ne? Ir tik už tai mūsų piliečiai turės atsakyti. Aš noriu, kad mūsų atsakas piliečiams būtų tvirtas ir aiškus. Now, minute, Dabar vieną minutę, panas Bonė pilietinės laisvės teisingumo komiteto vardu. Ačiū. Tryliktasis straipsnis iš pat pradžių buvo labai abejotinas, todėl mums reikėjo iškaus kompromiso, kuris suvienytų platformas, įmonės ir vartotojus. Mes čia kalbame ne vien tik tai apie žymius žurnalistus ir e, rašytojus, kalbame ir apie kuriejus. Neteisinga būtų sakyti, kad nėra jokios apmokestinimo prievolės. Dabar numatoma, kad viską reikia tikrinti. Jeigu jūs reklamuojate savo produktą, tai yra taikomas tam tikras filtras. Aš manau, kad labai svarbu, jog viskas būtų daroma atsargiai. Bet gali nutikti taip, kad viskas bus filtruojama vien dėl to, kad visi bijos. Ir realiai tai yra cenzūra skaitmeninėme amžiuje tai yra didžiulė klaida ir jie atneš labai liūdnų pasiekmių. Aš manau, kad reikėtų išbraukti 13 straipsnį ir tik tai tada aš galėčiau balsuoti už direktyvą. Dėkoju beje Akseliui už puikų atliktą darbą. Jau beveik pasiekėme kompromiso. Dėkoju. Na, sutikdama. Kolegos, aš dabar daugiau laiko suteikdavau, bet e, toliau nebebūsiu tokia lanksti. Dabar pana Svoboda. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė. Europos Sąjungai reikia autorių teisų reformos. Mums reikia naujos pusiausvyros tarp vartotojų, autorių ir platformų. Visų interesai turi būti apginti. Mes gyvename skaitmeninėme 21-ame amžiuje ir todėl aš džiaugiuosi, kad šiame autorių teisų pasiūlyme yra naujų aspektų, kuriais siekiama apsaugoti kūrybinius interesus, kultūrinį paveldą ir apskritai kūrybiškumą. Džiaugiuosi, kad yra siekiamos užtikrinti leidėjų teisės Bet e, taip pat reikia kovoti su tomis parazitinėmis platformomis, kurios vagia turinį. Kai kurie kritikavo pasiūlymą. Jie teigia, kad e, bus vykdoma interneto cenzūra, bet e, reali cenzūra yra visai kas kita. Cenzūra vyktų, jeigu būtų iškirstas kelias kūrybiškiams žmonėms užsidirbti iš savo talento internetu. cenzūra būtų tokia, jei tie žmonės turėtų vairuoti taksi tam, kad užsidirbtų. O mes e, turime leisti jiems e, uždirbti iš savo talento. Aš asmeniškai džiaugiuosi trišalio dialogo rezultatais. Man jie kur kas labiau patinka negu pirminis pasiūlymas. One... Dėkoju. Vieną mintę poniai Geringer Odenberg, prašau. Dėkoju. Per pastruosius dviejus metus mes aptarėme skirtingas 13 straipsnio versijas, na, nu, o dabar Akivaizdu, kad dėl šio teksto pasikeis internetas, tokį jį dabar pažįstame, ir tai neigiamai atsilieps žmonių dalyjusimis žiniomis ir turiniu. Mes turime nepamiršti bendro e, tikslo padėti autoriams ir atlikėjams, tačiau galiausiai reikia užtikrinti pusiausvę tarp visų susijusių subjektų teisų. Didelė klaida, todėl mes turime tik vieną pasirinkimą, tai yra išbraukti 13 straipsnį. Tai yra minimalus dalykas tam, kad ši direktyva direktyva neturėtų neigiamo poveikio mūsų piliečiams ir skaitinėms įmonėms. Piliečiai jau dabar daugumoje sostinių ES protestuoja prieš šią direktyvą. Mes kaip parlamentas turime įgaliojimą, pagal kurį turėtume apginti. E, mažasias įmonės ir turime pasirūpinti, kad jos nebūtų įtrauktos į 13 straipsnį. Deja, to nebeįmanoma užtikrinti. Todėl įmonės bus priverstos pirkti brangę filtrų technologiją, kurią dabar į rinką tiekia tik tais Amerikos gigantai. Taigi atsiranda spragų, dėl kurių naudotojai gali naudotis turiniu. Na, o turime pasirūpinti, kad būtų sudarytas geriausias sąlygos licenzijų įsigilimui, kas užtikrins turinės klaidą. Atsiprašau, perspėjau, todėl turiu jūs nutraukti, sako pirmininkė. E, ponas Roda turi mėlyną kortelę. Bet, ponė Roda, jūs galite pasisakyti, todėl iškelkite savo klausimą pasisakymo metu. Tie, kurie pasisako, pagal sąrašą, tiems e, nesuteiksiu žodžio pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ponas Karim, ponė pirmininkė, ponė komisarė, norėčiau pirmiausia pasveikinti dėl to, kad pasiektas šis etapas dirbantį šiuo pasiūlymu mūsų partijos tengiasi užtikrinti, kad autoriai ir kurieji ir toliau gali pragyventi iš savo kūrybinės veiklos ir tam reikalingos išskirtinės ekonominės teisės. Ir tai buvo esminis elementas, turint galvoje, kad atsirado nu, naujų verslo modelių ir platformų, dėl kurių veiklos sąlygos yra nevienodos. Darybos nebuvo lengvas, tačiau esu patenkintas tuo, kad mano tikslas įgyvendintas yra atitinkamų saugiklių. Todėl aš palaikysiu balsamo metu pasiektą rezultatą, kadangi daug kas patobulinta, įskaitant duomenų ir teksto gavybą komerciniais tikslais visoje Europoje. Pirmas tai įkite užtikrinti, toliau 11 straipsnis darybų metu taip pat patobulintas ir todėl ateityje užtikrintas leidybinės veiklos e, išgyvenimas. Taip pat bus įmanoma internete dalintis mažomis teksto atkarpomis. Toliau yra užtikrinta 13 straipsnį, kad, kad platformas nebėra atsakingas už ekonominės komercijos saugius uostus kabutėse ir jos turės e, dalintis e, pelnu gautų už autorinių teisų saugomo turinio naudojimo. Na ir be to valstybės narės turės dar savo nuožiūros teisės. Na ir taip pat nebus bendro naudotojų stebėjimo. Todėl Tie, na ir tie, kurie bandė uh, gazdinti naudotojus, tai tiesiog uh, užsėmė pro, neteisėtą propagandą ir Europos parlamentas tai atrems. Pone Rodo, ar norite pasisakyti, prašau? Taip, ponė pirmininkė, taip, nes e, man atrodo absurdiška, kad jūs užkirtate keletą diskusijoms. Šiandieną mus stebi visas pasaulis ir visi tie plenarinė sesija ir skaito savo namuose pasirašytas kalbas, o diskusijos dėl tokios esminės temos nevyksta, nes jūs tam užkirtate kelią. Nemanau, kad tai yra sąžininga ar protinga. Atsiprašau. Pirmininkė, sutinku. Tikrai aš noriu pasirūpinti, kad visi galėtų pasisakyti ir suprantu, kad ir į sąrašą netraukti parlamento nariai, kurie atvyko į salę, norėtų pasisakyti. Jūs esate sąraše, todėl sąžininkai, kad galėsite kelti savo klausimus savo pasisakymo metu. Na, viskas suderinsiu dar su tarnybomis, tačiau suprantate tikriuosi mano ar priežastis, kodėl priemiau tokį sprendimą. Uh, tačiau pasižymėjau jūsų pastabas, o dabar ponas Kavada dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien ryte kaip tik tik, tikrai istorinis momentas, nes pirmas iki mūsų žemynė parlamento E, plenarnėje sesijoje siekia pusiausviros. Tai yra uh, užtikrinant tinkamą sąsvarį tarp didžiųjų platformų, o taip pat tų, kurie teikia turinį internete. Tai yra žurnalistų, leidėjų ir autorių. Ekonomikos masė yra 530 milijardų kas metus. Milijonai žmonių dirba šioje srityje. Na ir jiems kyla didelis pavojus dėl nesažiningo finansinio santykio. Uh, Na, tai nesažininga ir pavojinga, nes e, kyla pavojus e, spaudos kaip sektoriaus išgyvenimui. Taigi, spauda, kolegos, ponio pirmininkė, tai yra demokratijos pamatas. Nes jeigu nebeliks laisvos spaudos, jeigu nebus Wikipedijoje, Google, YouTube, nei kitur žurnalistų, kurie nebeteiks informacijos, tai tuomet plytos e, pli, tik tais gandai, kas stebin jau keletą mėnesių. Taigi šis ša, tekstas tai yra vienintelis šansas kuriejams, autoriams, žurnalistams Europoje e, užtikrinti, kad būtų tinkama pusiausvira tam, kad būtų apsaugota jų ateitis. Todėl turime balsuoti ir palaikyti šį tekstą ir uh, atmesti visus elementus, kurie susilpninti tekstą, nes iš tikrųjų reikia tinkamos pusiausvėros. Taip, kalbam apie cenzūrą, kalbam apie filtrus, kalbam apie Wikipediją. E, taip, Wikipedija yra apsaugota ir nėra čia filtrų ar cenzūros. Ir uh, kodėl šis mintis prasidėjo kaip į mūsų plenarnę sesiją, nes pirmas iki per mano darbą parlamente mes esame uh, kaltinami e, esą nu, pakenksime autoriams, kuriejams ir tai daro didieji interneto gigantai. Todėl balsuokime bloku dėl viso šio teksto, nes kitaip neigiamų pasiekmių patirs Europos intelektualai. Dėkuoju. sorry colleagues just to say i already have twelve catch the eye and that number is increasing. madam reda. dabar ponia reda trys minutės. Ponios ir ponai, šis diskusija tiesiog beprecediniai dalykai. Trys dalykai. Pirmiausia, Tai 200 tūkstančių žmonių praėjusią savaitgalį bals, demonstravo prieš šią reformą. 5 milijonai pasirašė peticiją dėl uh, e, atsisuntimo filtro. Dar nieko met e, nebuvo tokio plataus masto protesto prieš Europos direktyvą. Antra, nieko met parlamentas taip nuosekliai ignoravo protestų. Dar vasarą rinkėjais susidūrė su masinės dezinformacijos kampanija. Vietoj to, kad gilintumės į kritiką, buvo. Mm, jautri žiūrima į bet kokį kritišką balsą. Na ir buvo platinami gandai, kolega Kavada apie tai kalbėjo, komisija buvo E, kritikų apibūdinama kaip e, kurstytoje. Taigi visas toks šmeištas yra e, išrastas į lengvą atremti, nu, o visą tai cenevėjo keletas lobby grupelių. Na ir tai pratino kai kurių laikraščių felgetonistų, kurie turėtų naudos iš autorių teisės reformos. Deja, ši dezinformacija pasitvirtino. Šiandieną, e, nors visame pasaulyje žmonės protestuoja, kai kas tebe mano, kad e, elektroninius laiškus siuntė ne tikri žmonės. Manoma, kad tai darė Amerikos gigantai. Taigi Nežiūrint to, kad federalinės domenų apsaugos institucijos perspėja prieš e, atsisuntimo filtrus, moksliniai e, tyrėjai tai daro. Trečia, niekas, nei sąjunga, nei SPD, nei opozicija nemano, kad ši reforma yra prasminga. Niekas nenori prisimti politinę atsakomybę už atsisuntimo filtrus, kurie atsiras dėl 13 straipsnių. Todėl vis dėlto federalinė vyriausybė balsavo už kolegos, visi turite savo pasisakymo laiką, aš taip pat noriu laikytis man skirto laiko, dėkoju. Pone pirmininkė, ir aš palaukėsiu, kol kolegos nusiramins. Madam Reida, Madam Reida is Herr Brock, bitte. Please, Madam Reida has the floor. Respect the speaker who has the floor. Madam Reida, please continue. Pone Brokai, prašom e, ramybės, ponė Rėdai sutikta žodį. Niekas federalinė Vokietijos vyriausybė nenori prisimti atsakomybės už atsisintimo filtrus, net kanclerė Merkel to nenori, tačiau vyriausybė vis dėlto balsuos už tai ir nuo vakar žinome, su kuo tai susiję, nes e, Frankfurto bent Algemeine Zeitung e, faktiškai dalyvauja mainuose. Vokietija pritarė tam, kad e, Prancūzija pritartų šiaurės dujotiekiui. Štai tokie mainai. Na ir tragiškiausia yra štai kas. Pone, labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien visi taip gerai atsibūdė, bet prašyčiau leisti poniai Rėdai pabaigti kalbą. Taigi, e, tragiškiausia šiame kontekste yra tai, kad nauja karta, kuri pirmas iki šiandien dalyvaus Europos e, parlamento rinkimuose, suvok štai, kad jūsų protestas nieko nevertas, e, politikai jums meluos ir neįsigilins į e, pagristus argumentus, jeigu kalbaina apie geopolitinius interesus. Taigi šią kartą įtakos šis beviltiškumo, begiškumo jausmas. Taip negalima formuoti politikos. Taigi negalima leisti, kad ši direktyva būtų patvirtinta, nes tai ne tik tais neigiamai atsilieptų laisvai internete, bet tai kartu. Mm, pakirs visos kartos pasitikėjimą politiką. Todėl siūlau išbraukti 11 ir 13 straipsnius. Dėkoju. Kaspar. Nu, Pone Kaspari, jūs, jūs turite klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Prašau. Gerbiama kolegė Rėdė, ar teisingai jūs supratau, jog man priekaištaujate, esą aš e, nurodžiau, jog demonstrantai yra papirkti. Jeigu taip, nes aš taip jūs supratau, tai norėčiau labai aiškiai pakartoti ir paminėti tai, ką esu minėjęs. Ir prašau uh, kartoti tik tai tai, ką esu pasakiau, o neminėti to, ką jūs sąmoninkai neteisingai interpretuoti. Aš sakiau, kad dabar iš tikrųjų bandoma net ir papirkus e, demonstrantus užkirsti kelią tam, kad būtų patvirtinta ši direktyva dėl autorių teisų. Aš čia tikrai negalvoju ir neminėjau tūkstančių jų jaunuolių, kurie išeina į gatves, kurie uh, protestuoja. Ne, tai yra demokratiška. Tačiau jeigu uh, FATS, Frankfurt Algemanė straipsnis. Uh, Pone Kasparį, klausimams yra 30 sekundžių, jūs išsakėte, ką norėjote, o dabar paprašysiu panos Reidė atsakyti. Pagal taisyklę sutikima 30 sekundžių klausimų, turime laikytis taisyklių. Pone Reidė, dabar atsakysiu jūsų klausimą. Pone Kasparį. Uh, jūs ką tik pats pasakėte, jūs minėjote, kad kai kurie demonstrantai buvo papirkti. E, jūs kalbėjote apie 450 eurų. Taip, viską girdėjome. 450 eurų, kuriuos minėjote. Edir piliečių iniciatyva. Uh, pasiūlė savo nariam šią sumą tam, kad šie atvyktų į Briuselį ir dalyvautų lobistinėje veikloje, tą patį daro ir gėma. Tikrai jau tikriausiai nematote, kad gėma nariai gali būti kviečiami į Briuselį ir tuomet jie turi patys padengti kelionės išlaidas. Tai nėra papirkti demonstrantai. Roda, Pone Roda, jūs dar norite darbo tvarkos pasakyti? Uh, Gal aš galėčiau bandyti išspręsti problemą netrukus jūs vieną minutę kalbėsite. Ar norit dabar sunaudoti tą laiką ir pateikti klausimą? Okay. Komentarai iš salės be mikrofono. Aš turiu paruošęs tekstą, o aš noriu pateikti klausimą. Mes esam plenariniam posėdėje. Absurdas. Aš jūs girdžiu, bet turbūt ne visi girdi, nes jūsų mikrofonas neįjungtas. E, galėkit, ponės, įsėskit. E, Aš noriu pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie ateina į salę anksti, tam, kad patektų į spontaniškų pasisakymų e, sąrašą, turėtų tokią galimybę. E, nenoriu, kad jūs e, grautumėt tvarką. Pone Rė, dar sutinkate trumpą klausimą atsakyti. 30 sekundžių dabar prašom klausti. Ačiū, aš norėjau tik tai paklausti, kur yra tasai kelimo filtrą. Kur, kur yra šis e, atsisintimo filtras? Tekste, konkrečiai atsakykite, prašau. 30, 30 sekundžių. E, pone Rodi, tekste nurodyta, kad platformos turi užkirsti kelią registruotų turinio atsisintimui, jos gali siekti gauti licencijas tokiam turiniu, tačiau teisų turėtojai neprivalo joms išduoti licencijos. Na ir tam tikrais atvejais gali reikalauti, kad būtų tie atsisintimo filtrai. Tai yra aiškiai paminėta tekste. Please, colleagues. I now give... Kolegos, prašau, ramybės. Žodis ponui Maštalkai pusantros minutės. Dėkui, pane Pšacerai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandienos plenarnis posėdis e, atrodo kaip pasaulio futbolo čempionato finalo varžybų stebėjimas, o ne racionali parlamento diskusija turbūt kalbėsiu visų mūsų vardu, jeigu pasakysiu, kad visi galėsim ramiau atsikvėpti, kai baigsis balsavimas dėl šio teksto, nesvarbu, koks bus rezultatas. Aš pats iš esmės nesutinku su 11 ir 13 straipsniais, bet dviejus metus buvo sunkiai dirbta, vyko įtemptos diskusijos. Nepaslaptis, kad rezultatas manęs netenkina ir frak rekomenduosiu frakcijai balsuoti prieš šį pasiūlymą. Mes praradome unikalią galimybę autorinių teisų sistemą modernizuoti taip, kad būtų skatinama Europos kūrybos pramonė, kad būtų raginamos investicijos, mažos ir didinės įmonės veikti. Vietoj to, tą, ką turime šiandien ant stalo, yra tik internetinės cenzūros nustatymas, sukčiavimas naujų startuolių požiūrių bus tiesiog smaugiamos e, diskusijų svetainės e, ir socialinės žiniasklaidos svetainės taip pat bus e, įtakojamos. Tai bus šiandienos interneto pabaiga. Pats pižių galėčiau pateikti daugybę, labai konkrečių, bet laiko neužtenka. Be to, aš manau, kad jeigu kolegos balsuos šiandien už šį tekstą, galiu pakartoti, jeigu balsuos už, tai mes tiesiog smoksime į veidą tūkstančiams piliečių, kurie mums siuntė elektroninius laiškus, pasirašinėjo peticijas ir de, ėjo demonstracijas gatvėse. Europos parlamentas taip tik tai parodys, kad vis daugiau ir daugiau valstybių narių nebe pagrindo tampa e, skeptiškomis Europos institucijų atžvilgių. Mes esame arogantiški, mes e, titolstame nuo valstybių narių ir piliečių, o tas turi pasikeisti. Dvi minutės, pono Arno. E, mes jaučiame didelį lobizmą abiejose šios diskusijos pusėse. Uh, Viena vertus aš girdžiu daugybę eilinių žmonių uh, susirūpinusių dėl interneto ateities. Kita vertus mes turime kokteilius, prieimimus, E, net e, įvairias lengvatas, tik tam, kad pritartume šiam teisės aktui. Aš nei kiek netikiu, kad kūrybinė pramonė pritarė šiam teisės aktui. Didžiausi veikiai yra tie, kurie turi pinigų lobistiniai veiklai, o man žymiai labiau rūpi mano rinkėjų balsai, mano rinkėjų nuomonės, eilinių rinkėjų pozicijos. Man nesvarbu, ką galvoja lobistai, kurie gali mokėti už tai, kaip mes mastome. Reikia siekti pusiausviros tarp uh, E, kūrybos ir autorinių teisų apsaugos ir teisėtų piliečių gyvenančių kasdienį gyvenimą apsaugą. Šiuo teisės aktu, ypač 11 ir 13 straipsnių, tos pusiausvėros nepasiliksime. Iš esmės viskas čia nelegalu. Iš esmės technologijų įmonės ir toliau piliečius traktuos kaip kaltus uh, E, ir jo asiteisins tuo, kad nemoka autorinių, už autorinės teisės. Ir toliau bus bandoma prastumti vieno kurpalio e, teisės aktų įgyvendimą visoms ES platformoms, nepaisant to, kad nacionalinės autorinės teisės labai skiriasi visose valstybėse narėse. Tai yra labai pavojinga zona ir teisinis e, turinys internete kartais bus traktuojamas kaip nelegalus. Labai daug tikinčių ES projektų dabar galvoja taip kaip aš. Britanijos žmonės pasikeitė, bet ne tiek. Iš esmės tie, kurie balsavo už pasitraukimą iš Junktinės karalystės ir toliau balsuos taip. Aš pats esu susitikęs nemažai žmonių, kurie 16 metais balsavo už tai, kad būtų pasiliekama ES, bet dabar balsuotų už pasitraukimą būtent dėl autorinių teisų direktyvos. Kitose ES valstybėse narise irgi bus atskirta dar labiau padidinta bus atskirtis tarp ES institucijų ir ypač jaunų žmonių. Europos parlamentas, iš naujo tą sakinį pasakysiu, parlamentas uh, savaitės e, skiria pasirengimą Europos parlamentui ta, parlamento rinkimams, bet neįsiklauso savo piliečių balsų, negirdi deramai, ką žmonės sako. Išklausykit savo rinkėjų, nekurkite uh, bedugnės tarp šio parlamento ir tarp Junktinės karalystės, tarp kitų Europos valstybių žmonių. Nesistengime, kad atskirtis būtų dar didesnė. Ačiū. Ponas Trojevski, jums turi melinos kortelės klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Prašau, ponas Trojevski, 30 sekundžių. Jestem jedną z ost... Vienas iš Aš tiesą sakant, e, nieko bendro neturiu su lobistais, bet aš norėčiau, kad jūs atskirtumėt skirtingus lobistų rūšis. Norėčiau, kad jūs suprasumėt, kad ta grupelė žmonių, kurie kovoja už savo teisę į atlyginimą, negali būti vadinami lobistais. Mano klausimas būtų toks, ar jūs matote skirtumą tarp stambių komercinių lobistų ir mažų pavienių grupelių žmonių, kurie kovoja už tai, kad gautų atlyginimą už savo darbą? No jokių problemų man nekelia tie žmonės, kurie nori užsidirbti pragyvenimui. Aš uh, sakau, kad būtent tą reikia padaryti, reikia užtikrinti tokią galimybę. Lygiai taip pat, man atrodo, kad yra viskas gerai, jeigu eiliniai visuomenės nariai bando įsikišti šio klausimo sprendimą. Bet kai matau, kad pramonė vėl ir vėl daro spaudimą mums, o man tai nepatinka. Uh, Kūrybinė bendruomenė mano rinkiminė apygarda visai kitaip kalba. Jie nuolat sako, kad jiems būtinai reikia tokio gynimo, te, tokių teisės aktų e, visuomenė taip pat kalba, visuomeniai rūpi šis klausimas, ypač jiems rūpi tai, kokie įtaka padarys 11 ir 13 straipsnį. Toliau, e, ponė Butonė, vieną minutę. Dėkoju. Šiandien mes kalbame E, primame poziciją dėl autorių teisų direktyvos. Tai istorinė diena ES projekte. Ir e, priešingai tai bus juodoji diena kultūrai. Pateikstasis tekstas išplaukė iš trejų metų kropštaus darbo. Tačiau ir toliau jis netenkina nieko to, ko reikia. Tai yra tik tai e, Sicilijos lėnio e, valdytojų manipulacijos. E, tekstas turėtų suderinti autorių teisės ir vartotojų teisės. Vartotojų teisės dabar bus apribuotos, jie bus e, stumiami į didelių platformų naudojimą, e, kuriuose dažnai yra ne tik legalus turinys. Šis tekstas yra labai svarbus mūsų menininkams. Jie nori, kad jiems būtų sukurtas subalansu, su deramas, proporcingas atlyginimas už atliekamą darbą. Nepaisant to, uh, E, kultūros rytis labai kenčia. Ir aš kaip šešėlinė pranešėja noriu pasisakyti, kad turime ginti kultūrą, turime ginti gynėjų autorės e, teisės, e, turime ginti autorių ir menininkų Teisės. Ačiū toliau panas Fontūlis vieną minutę. Stigmai pamilame, polės eterijas, kur drastriopijudė stovėjo vykti. Kol mes kalbame, daugybė įmonių internete ir socialinėje žiniasklaidoje taiko tam tikrą cenzūrą, remdamiesi savo savininkų interesais. Kaipgi mes dabar suteiksime teisę toms privačioms įmonėms riboti mūsų laisvės? Visi dabar gali pašalinti tam tikrus elementus iš interneto. Tarkime, mano kalbos Europos parlamente skleidimas – socialinėje žiniasklaidoje jau yra pakankamas, kad žiniasklaidos savininkas būtų nubaustas tam tikrą laikotarpį. Tai yra labai liūdna, jeigu mes galvojame apie laisvę. Filtrai padeda e, nustatyti tam tikrus draudžiamus žodžius ir tai reiškia, kad mes tiesiog ribojame laisvę. Tai yra juodas mūsų istorijos puslapis, primenantis apie Sovietų sąjungą. Ar mes e, tikrai to norime? Aš balsuosiu prieš pranešimą ir prieš tokias nuostatas. Na dabar, ponė Ferhain. Gerbiami kolegos, jau dviejų su pusę metų mes parlamente, o taip pat ir valstybės narėse dėjome didelės pastangas tam, kad būtų suderintas tekstas ir dabar siekiame didesnio sožiningumo internete, kad didėjai koncernai prisimtų atsakomybę. Autorių teisė apsauga yra pagrindinė teisė. Jeigu šiandieną bus balsuma prieš autorių teisės, bus balsuma už tai, kad nebegalės pragyventi menininkai iš kultūros ir savo kūrybos. 18 metai, pavyzdžiui, buvo <clears throat> Pavyzdžiui, mūsų buvo pastebėta, kad režisierius tai gavo už didžiulį kūrinį tai menką sumą. Taigi už net primtina, kad uh, atlikėjai, autoriai tik minimaliai gali pragyventi iš savo darbo ir išnaudojami. Šios direktyvos tikslas nėra blokavimas, o turinio licenzijų išdavimas. Tam, kad tai netaptų neįveikiama užduotimi, buvo supaprastintos licenzijų išdavimo procedūros, o žodžio minties laisvė 17 konstitucijos straipsnė, 7 straipsnė, 1, 2, 3, 4 dalyje yra užtikrintos papildomai, yra numatyta daug išimčių tam, kad būtų užkirstas kelves neproporcingams reikalavimai. Pavyzdžiui, nekomercinės platformos, tokios kaip Wikipedia, eBay, Dropbox, nepatenka iš esmės į direktyvos taikymas rytijos, o startuoliai SMI taip pat galės pasinaudoti specialią tvarką, bus daromas išimtis, taip pat galioja proporcingumo pri, e, principas taikomams priemonėmis, taigi bus užtikrinta, kad internete bus veikimas sąžininkai, juk platformas labiausiai pasipelno. Turime užtikrinti taisyklės, kurios leistų sąžiningą veikimą internete ir bus užkirstas kelias nežabotam kapitalizmui internete. Dėkojam. Minute, Pane Rozier, vieną minutę. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 2,5 metų teko rimtai dirbti šią direktyvą. Ji liečia visą kultūros veiklą Europos autorius, kuriejus, gam, e, mokslinius tyrėjus, producerius, o taip pat ir vartotojus bei naudotojus. Taigi tai liečia ir vartotojus, nes tai užtikrins teisinį aiškumą. O taip pat e, galima bus naudotis turiniu, nebūnant e, priklausomą nuo didžiųjų platformų, nes šios platformos dėl savo dydžio ir dėl savo praktikos elgesi tik šakmostriškai. Pavyzdžiui, yra e, nevaržomai renkamės mens duomenis, e, pasiveržimas mūsų laikas, pasiveržimas autorių darbas, kuris tampa net lyginimu dėl to, kad jis patikimas interne. Ne, bet koks darbas nusipelno atlygiu. Be to, šios platformos irgi labai agresyviai. Neturime ignoruoti daugeliu veiksnių, kurie e, mažina skaidrumą, grėsmės, o taip pat e, kai kurių platformų ir organizacijų vykdoma labai neaiškia veikla. Taigi aš manau, kad tai iš tikrųjų e, leis kovoti už Europos kultūrą bei uh, labai grobuonišką pluralizmą. Ačiū dabar, panas Latovski. Pane pirmininkė, labai ačiū. Prieš minutėlę mes pamatėme ginčą apie šios direktyvos esmę. Yra tiesiog užpudrinama pati problema, nes reali problema ta, kad teksto aiškinimas reikš daugiau negu pats tekstas. Mano kolega kalbėjo labai neaiškiai. Silpnos apibrėžtis čia yra vartojamos ir bus sukurtas precedentas, kuris labai pakenks viešoms diskusijoms. Tik tai patys didžiausi leidėjai liks rinkoje. Jau ir dabar būtent jos formuoja visuomenės nuomonę. Tai bus sukurtas dar stipresnės monopolis ir kitos įmonės negalės jo išardyti. Tada aš skatinu atmesti šią direktyvą. Ačiū dabar, ponas Rodė, vieną minutę. Ačiū. Tiesiog neįtikėtina tai, ką mes šiandieną girdime, ypač iš kairiųjų. Jūs ginate šių techninių gigantų interesus, o jie net nemoka mokesčių. Aš noriu išsklaidyti nesusipratimus. Nėra kažkokių įkelimo filtrų. Kad ir ką sako Reda, nėra tų įkelimo filtrų, nėra apribojamos atskirų piliečių teisės. Priešingai, dabar atsakomybę turi prisimti platformos. Mes kol kas džiugiai priimame tai, kad Facebook ir kiti gigantai nusprendžia, kas turi būti įkeliama, o kas ne. Tuo tarpu, kuriejai neturi jokių teisių, jie negali kontroliuoti savo kūrinių platinimo. Tai tiesiog nusikaltimas, kurį vykdo techniniai gigantai. Jie nemoka algų, nemoka mokesčių ir mes, negindami savo kuriejų, nukentėsime tiek ekonomiškai, tiek kultūriškai. Tad aš tikiuosi, kad jūs palaikysite šį tekstą. Ačiū dabar, ponė Triupelė. Gerbimi kolegos, mes norime e, tokio tinklo, kuris bus laisvas ir sąžiningas. Mes norime, kad laisvė ir atsakomybė būtų tvirtintas tiksle, tinkle. Mes nenorime cenzūros, Taip, Kinijoje yra cenzūra, tačiau neužtikrintos autorių teisų ap, apsaugos priemonės. Mes norime licenzuoti turinio suteikimą, nes viskas, kas licenzuota, nebus, e, nebus filtruojama. Taigi visi iš to išlos. Tie, kurie įkelia turinį, e, turės teisinio iškumo, o platformos galiausiai privalės prisimti atsakomybę, o autoriai ir žurnalistai bus galiausiai tinkamai apmokami. Aš manau, kad tokios taisyklės yra sąžiningos, tinkle bus užtikrintas sąžiningumas, to juk norime visi. Mes e, norime nustatyti, kad taisyklės e, platformos, kurios elgesi labai kapitalistiškai. Mes turime užtikrinti duomenų apsaugą. Toks sprendimas jau primtas, o autorių apsauga, mano manimo, yra tokios e, taisyklių um, rinkinio, tokio taisyklių rinkinio vienas iš elementų. Mums reikalinga apsauga, reikalinga parama, todėl paraginsiu balsuoti šią direktyvą, nes tikrai ji leis užtikrinti didesnį sažiningumą ir teisingumą internete. Dėkoju. Dėkoju. Vieną minutę, pane Mišels. Dėkoju. Taigi Europos autorių teisų harmonizavimas yra tinkamas dalykas, tačiau tai, kas čia pateikta, tikrai nėra drasu. Reformos šalininkai, ypač leidyklos ir nu, teisų turėjai sako, kad tai bus e, skatinami kuriejai, tačiau prisiminkime 5 milijonų žmonių, tai taip pat yra kuriejai, kurie per savo parašus mums, e, mums pranešė, kad mašinas neturėtų priimti sprendimų dėl pagrindinių teisų. Už tai yra atsakinga teisinė valstybė. Na ir nepriklausomai nuo to, kaip bus apibūdintas įkėlimas, 13 ir 17 straipsnėje mažai, kurie negalės visame pasaulyje susidėrėti dėl licencijų. Tai absurdiška, taigi filtrai išliks. Na, o platformų reguliavimas turėtų atrodyti kitaip. Skaitinis mokestis, etiški algoritmai, griežta kartelinė teisė. Štai toks turbūt sprendimas. Todėl mes nepalaikome trilogų rezultato, ieškokime geresnių sprendimų. Kalba neina apie rinkos išvalymą, kalba eina apie laisvą komunikaciją 21 amžiuje. Uh, analoginiu ir skaitmeniniu būdu. Dėkoju. Mr. Batten. Ponas Batten, vieną minutę. Visi nori apsaugoti autorių ir kuriejų teisės, tačiau ši direktyva iš tiesų pasisako už daugia nacionalinės įmonės ir jų pelno didinimą. Nebe to, ji siekia kontroliuoti laisvą kalbą, ją nutraukti kai to nepalaimina politikai ir žiniasklaida. Jau dabar mes matome, kad yra tiesiog institucionalizuojama cenzūra. Kaip ir kiti e, turi balsuoti prieš šią direktyvą. Ir mes stengiamės ją užkirsti kelią, nes jau e, kitu atveju būtų ji buvusi patvirtinta praėjusiais metais. Dabar reikėtų parodyti, kurios partijos, kurios frakcijos balsavo už ir tada piliečiai turėtų balsuoti prieš tos asmenis gegužės 23 dieną. Mums svarbu užtikrinti laisvą kalbą. Jeigu parlamentarai balsuos už, tai jie rizikuoja prarasti savo vietas. Dabar panašu šnėts vieną minutę. Ačiū. Internetas yra tarsi miniatūrinis pasaulis. Prie to prisideda žmonės ir reguliavimo nebuvimas. Internetas yra pavyzdys, kaip vystytųsi pasaulis, jeigu viskas nebūtų pernelyg griežtai reglamentuojama. Internetas yra paskutinis laisvės bastionas ir būtent dėl to jūs negalite miegoti naktį, nes tai rodo, kad jūsų reglamentai ir direktyvos yra nereikalingi ir žalingi. Pasaulis klestėtų be jų taip pat e, kaip dabar klesti internetas. Jeigu būtų sukūrama kažkokia pridėtinė vertė e, tos direktyvos, e, tai būtų sukurta geresnė situacija, bet jūs matote, kad taip nėra ir dėl to spaudžiate stabdžius. Mes nenorime, kad jūs spaustumėte stabdžius. Žmonės protestuoja ir būtent todėl mes paėmė į priekį tik tai kelis centimetrus. Mes nenorime jūsų internetinių spastų, mes norime toliau veikti be jokių apribojimų. Dabar ponas Degrandės paskalbė vieną minutę. Ponės ir ponai, 13 straipsnėje bandama užtikrinti atsakomybę platformams, jeigu yra pažeidžiamas autorių teisės, nei daugiau, nei mažiau. Taip, dažnai pažeidžiamas autorių teisės, pavyzdžiui, internete dėl to, kad mm, platformose galima e, įkelti kokį tik nori turinį, net ir tokį turinį, kuris yra saugomas autorių teisė, taigi kažkam priklauso. Turi būti visiškai aišku, kad autorių teisės yra nusavybės apsaugos, nepriklausomai nuo to, ar kalba eina apie materialinę ar ne jų išraišką. Taigi Reikia apsaugoti kuriejus. Taigi taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų prisimama atsakomybė už publikuojamą turinį. Platformos turi prisimti tokią atsakomybę, nes juk jos gauna pelną uh, už tokį turinį, pavyzdžiui, dėl to, kad mokamos rinkliavos arba rinkimi duomenys. Taigi platforma arba turi uh, gauti licencijas arba būti tikra, kad tai nėra niekieno nusivybė ir nėra saugoma turinį teisų. Taigi iš tikrųjų yra tikslas užkirsti kelią pažeidimams ir užtikrinti pusiausvyrą tarp e, kuriejų ir platformų internete. Ir aš manau, kad tai nusipelna paramos. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju. Tik tais Google yra prieš šią reformą, sako direktyvos šalininkai, tačiau juk taip nėra. Mm, pavyzdžiui, prieš tai yra e, žmogu, jungtinių teisų žmogaus teisų e, specialus įgaliotinis federalinė Vokietijos duomenų apsaugos tarnyba, daugelis kuriejų ir mokslininkų šios direktyvos pasakoje e, daugiau. T, išloš teisų turėtojai, tačiau ne kurieji. Kalba eina ne vien tik tais autorių teisę, kalba eina apie tai, kaip elgime su mūsų demokratija. 5 milijonai žmonių pasirašė rezoliuciją, tačiau komisija juos uh, įvertina tik tais uh, kaip kažkokią neorganizuotą bandą. Na, o organizuoti demonstrantai yra šmeižiami kaip papirkti. Na, yra šmeižiama, neva jie gauna 450 eurų, tik dėl to demonstruoja. Šiose diskusijose kalba eina ir apie mūsų demokratijos padėtį. Na, o mes, ypač jaunieji, mes turime rimtai pasižiūrėti jaunuosius europiečius, kurie labai kritiškai vertina šią reformą ir jos dėka tikrai bus sunaikintas šis internetas, kokiu jie dabar naudojasi. Todėl reikia išbraukti 13 straipsnį. Ponas Ratka norėtų Jums užduoti klausimą pagal Melinos kortelės procedūrą. 30 sekundžių klausimą, prašau gerbiami mes kolega, ką tik pats minėjai, kas be Google'o dar yra prieš šią reformą, teisingumo ministrė Vokietijos socialdemokratų, spitin kandidatė pane Baler taip pat pamiršta, o kokiagi jūsų paties pozicija taryboje buvo balsuota už, o dabar SPD renginiuose bals, raginama balsuoti prieš, todėl man ši pozicija nėra labai aiški ir norėčiau jūsų paklausti, o kaip gerai iš tikrųjų. Pone Denis, man garbė tau padėti. Vokietijos federalinė teisingumo ministricija pasisako prieš įkelimo filtrus, o kanclerė faktiškai sudarė susitarimą su Prancūzijos vyriausybė, kaip vakar apie tai rašė Frankfurto Algemainė e, laikraštis. Taigi faktiškai tai yra, yra mainai ir štai tokia yra priežastis. Luka, Pone pirmininkė, gerbiami ponės ir ponai, na, keistokai tai, ką atskleidė Frankfurt ir Gemanio laikraštis, faktiškai e, yra išvelgiamas kažkokios visiškai nerealios sąsojas tarp įkelimo e, filtrų ir e, dujotiekio. Netaip turėtume formuoti politiką. Turime pagristai paklausti, ar tikrai reikalingi tokie filtrai tam, kad užtikrintume m, mm, nebejotiną autorių teisę. Niekas nenori užkirsti kelią, kad autoriai gautų atlygį už savo kūrinius, tačiau ne filtrų pagalba. Na, be abejo, e, teisės aktuose nurodyta, kad kiekviena platforma prieš viešindama turinį turi patikrinti, ar iš tikrųjų tai bus pažeidžiamas autorių teisės. Toks įvertimas, tikrinimas jau yra filtras, tai jau numatyta teisės aktuose, o dėl šia siūlomų filtrų bus pernelik blokuojama. Mažiai kuriejai, kurie dar nepriklauso leidyklai, negalės užtikrinti savo kūrinių sklaidos. Todėl turime išbraukti iš direktyvos 13 straipsnį, o pačią direktyvą patvirtinti, nes autorių teisė kaip po tokia yra svarbi. Pone Tum, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kolegos, tai, kad šią direktyvai prireikė dviejų su pusę metų, situacijos nepagerina. Šios direktyvos poveikis žmogaus teisėms yra drastiškas, kaip kad nurodė akademikai, nevyriausybinės organizacijos ir David Kei, Junktinės karalystės ryškos laisvės atstovas ir žmogus teisų deklaracija taip pat aiškiai nurodo, kad visi turi teisę gauti laisvą informaciją iš bet kokios žiniasklaidos, nepaisant sienų. Tad e, svarbu, kad nebūtų kuriamos kliūtis. Akivaizdu, kad kuriejų teisės turi būti ginamos, tačiau kuriejai ir teisė turėtojai nėra vienas ir tas pats. Šiame pasiūlyme trūksta pusiausvėros. Mes čia išskiriame nedidelę grupę ir giname tik jų interesus. Buvo patiktos įvairios alternatyvos, tačiau dabar viskas reikia arba priimti 11 ir 13 straipsnius, tokius, kokie jie yra, arba juos išbraukti. Aš siūlau atmesti, nes kitų atveju sumokėsime per nelik didelę kainą. Dėkoju dabar ponas Anderson, vieną minutę. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie juokingą sąmokslo teoriją, kurią užsieima autorių teisų lobistai. Tie, kurie nori laisvo interneto, yra apgauti Google ir Facebook, taip yra teigiama. Tai yra tiesiog nesąmonė. Mes Jau metų metus kovojame prieš interneto gigantus, mes kovojame dėl duomenų apsaugos, kovojame už žmonių privatumą, kovojame su monopolistinėmis tendencijomis. Aš norėčiau tiesiog e, trenkti Facebook ir Google ten, kur jiems skauda. Mums svarbus skaitmeninis apmokestinimas. Mes norime kovoti už elektroninį privatumą, mes norime, kad įmonės prisimtų atsakomybę už tai, ką daro. Deja, aš nemanau, kad dabartinė šitis tinkama, aš nepasitikiu Google ir Facebook, bet aš pasitikiu ekspertais, kurie sako, kad 11 ir 13 straipsniai kenkia internetui ir internetas neturėtų čia tapti auka. Dėkoju. Minute, Viena minutė, ponas Lerik. Ačiū, ponė pirmininkė laikas priimti teisės aktą, kuris įpareigotų Šiaurės Amerikos skaitmeninės įmonės atlyginti autoriams, kuriejams, žurnalistams už e, tą vertę, kurią jie įneša į internetą. Ir e, žiniasklaida ir spauda taip pat turi e, būti atlyginta. Mes suprantame skaitmeninių gigantų apetitą. E, kaip sakė ponas Kavada, e, 500 36 e, milijardus